tekstas su kitomis frakcijomis, tačiau tas mūsų rezoliucijos tekstas turėtų labai aiškiai apibrėžti koptų krikščionių situaciją Egipte ir turėtų dėl jo būti balsuojama anksčiau negu Strasbūrė. Dėkoju, sako pirmininkas. Tai yra susiję su EPP e, prašymu balsuoti spalio mėnesį, spalio mėnesio antroje sesijoje Strasbūrė. Ar kas nors dar nori pasakyti už tai? Ponas Voboda, nežinau, koks yra tas pasiūlymas, tačiau, ponė pirmininkė, aš norėčiau.